Labadiena, kolegos. Labadiena. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Marku Šeler, kuris yra santykių su Izraeliu delegacijos vadovas. Prašau, žodis jums.